Sie haben hoffentlich ein. Labas rytas. Tikriausiai pailsėjote ir vasara buvo puikia, o dabar motivuoti ir kupini naujų jėgų susirinkote į šį posėdį atremti būsimo iššūkio. Darbo atvarkė jums prieš akis. E, būta pageidavimo jį ją keisti, dešimtą darbo tvarkės punktą nukelti į rytojos posėdį, tačiau aš paprieštaraučiau tam pasiūlymui. E, šiandienos posėdėje dalyvavo kai kurie nariai, kurie rytoj nedalyvaus, o rytoj e, tęsime darbo atvarkę. Ar kas nors dar turi kokį nors pagėdavimą dėl pakeitimų? Jei ne, tuomet darbo atvarkę tvirtiname. Antras darbo atvarkės klausimas, posėdžio protokolo tvirtinimas. Birželio 30 dienos, jei iki posėdžio pabaigos nesulauksime jokių prieštaravimų, laikysime, kad protokolas yra patvirtintas. Pereisime prie trečiojo darbo atvarkės punkto, pirmininko pranešimai. Šiandien pas mus viešies delegacija iš Indonezijos. Tiesa, nežinau, ar jie jau čia. Taip pat delegacija iš Kenijos su atsakingu prekybos ministru sveikinu atvykusius delegacijos narius. Kaip įprasta, kasmet vyksta susitikimai su ES ambasadoriais ir parlamento atstovais. Šiemet tai vyks rugsėjo 6 dieną, antradienį. Kviečiu visus kolegas atvykti, programa jau parengta. Nuo 18 iki 22 Liepos e, UKTANT delegacija vyko į Nairobį. Ši viešnagė buvo labai naudinga, vyko daug dvišalių susitikimų. E, taip pat galėjome paveikti įgaliojimų skirimą, taip pat diskutavome apie investicijų apsaugos klausimus bei įvairius prekybos modelius. Ir šios klausimus aptarsime ir artimiausiame mūsų posėdėje. Os Australijos užsienio reikalų ministras atvyks pas mus į Briuselį ateinantį ketvirtadienį. Vyks e, bendras AFET ir INTA posėdis rugsėjo 8 dieną ryte. Indonezijos delegacija ką tik atvyko, sveikinu Indonezijos parlamento narius. Džiaugiuosi, kad jūs dalyvaujate mūsų posėdėje ir e, jūsų viešnagė kaip tik laiku, todėl kad Indonezija kaip tik pasirašinėja flekt e, susitarimą su ES rūpiučio 18 dieną Buvo pasirašytas susitarimas Indonezija e, gruodžio 15 dieną 2016 metų gauna pirmąją licenciją ir prekyba mediena vyks e, prižiūrint auditui. Dėkoju kolegoms iš Indonezijos ir sveikinu jūs atvykusius Rusiją ir mes e, rengiamės PPO. Turime pabaigti kai kurias procedūras. Viena procedūra yra baigta. Rusija pralaimėjo vieną bylą dėl šaldymo e, įrangos palmių aliejaus. Mes e, atidžiai sekame šias bylas ir tai pirmas kartas, kai Rusija pralaimėjo bylą PPO. Šis posėdis yra transliuojamas e, internetu. Daug žmonių tikriausiai klauso mus ir seka. Aš sveikinu visus Lisabonoje, Liuneburgė, Talinė, Budapešte ir e, visus kitus europiečius, kurie šiuo metu klausosi mūsų posėdžio. Mano pirmininko pranešimus tuo ir baigiu ir dabar jau iš ties turėtume pereiti prie kito klausimo. Tai yra importo susitarimai e, dėl tekstilės gaminių iš Balt Baltarusijos, tačiau e, takulos šiandien nėra, e, o pranešė atstovaus ponė Rys. Prašau. Ačiū, E, e, kolega negalėjo atvykti, todėl aš turėjau pavadauti. pavaduoti. Iš tikrųjų šitas pranešimas yra labai techniškas, kai kurie kolegos supranta, kad tai politiškai yra labai svarbus pranešimas, kai mes kalbame apie tekstilės gaminius, kurie yra gaminami Baltarusijoje. Aš manau, kad šita uh, E, e, sutartis, pagal kurią netaikomos e, muitai, yra labai svarbi ir ji padės paremti Baltarusijos ekonomiką ir mes tiesiog neturėtume bausti valstybės už tam tikrą elgesį, o kitoms valstybėms leisti tiesiog daryti tuos pačius uh, E, nusižengimus. Taigi ES neturėtų taikyti dviejų standartų, dviejopų standartų, jeigu nori tiesiog e, skatinti demokratiją ir vystimasi. Kai kurie e, kolegos pirmą kartą keičiantis nuomonėmis išreiškė įvairiausių abejonių ir kolega pranešėjas numatė terminą, iki kurio galima pateikti pakeitimus iki rugsėjo 17 dienos. Belarusija, Baltarusijoje e, rugsėjo 11-ąją vyks e, parlamento rinkimai, o mes turėtume numatyti anoniminės kvotas tekstilės gaminiams ir atsisakyti apskritai visų nuostatų, kurie, kurios yra susijusios su kvotos pagrindinėme reglamente susijusios su tekstilės gaminių prekyba. Mes numatome galimybę atšaukti kvotas taikomas Baltarusijai gaminiams, kurie yra įvežami į Baltarusiją ir ten yra toliau perdirbami. Taigi, Hanų siūlo įvairiausius pakeitimus, kad būtų galima patikslinti sutartį ir kad ją būtų galima pritaikyti prie pagrindų reglamento. Šie pakeitimai pranešimo projekte buvo aptarti su tarybos ir komisijos atstovais ir jeigu jiems bus pritarta, tai tuomet galėsime baigti šitą teisėkuros akto e, nagrinėjimo procedūrą pirmojo svarstymu. Dėkuoju. Merci beaucoup. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį šešėliams pranešėjams. Grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė. Kaip jau buvo minėta, kolegės, aš taip pat norėčiau pasakyti, jog manau, jog šitas susitarimas, šitas sutartis yra labai svarbi vertinant ypač iš politinio taško. Pranešėjas išsakė nuomonę, kuriai aš pritariu. Būtent, kad pakeitimus reikėtų svarstyti pasibaigus rinkimams Baltarusijoje ir reikėtų atsižvelgti į tai, kokie procesai vyksta prekybos politikos srityje ir taip pat uh, konstitucinėme lygmenyje, pavyzdžiui, politinių kalinių išleidimas, įvadimas į laisvę ir kiti dalykai yra labai svarbus, taip pat Baltarusijos prisijungimas prie Erasmus programų ir taip pat priemonės, kurios leistų keistis. Valutato, quale derivazione di impatto. Keistis prekiamis Baltijos jūros regione. Taigi šitos nuolaidos prekybos srityje yra labai svarbios, svarbu dar ir dėl to, kad Europa būtų patikinta, kad tekstilės pramonės gaminių e, prekybos srityje nebūtų padaryta kokia nors žala. Taigi mano frakcija pritarė, pritarė šiam pasiūlymui ir kaip anksčiau jau buvo minėta, yra kalbama, kad reikėtų atsisakyti E, kvotų ir muitų. Dėkoju. Karolina. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu, kad šitas sprendimas yra labai svarbus ir kad Baltarusijos demokratiniai pokyčiai būtų skatinami, tačiau, žinoma, svarbus ženklas buvo iš Baltarusijos srityje tai iš pusės parodytas, kad buvo paleisti kurie politiniai kariniai ir situacija pagerėjo. Labai svarbu, galvojant apie Baltarusijoje pagamintus tekstilės gaminius, atšaukti kai kuriuos muitus ir kvotas ir tikėtis, kad situacija šioje srityje dar labiau pagerės. Žinoma, šitos nuolaidos yra pakankamai nežymios, tačiau jomis norime parodyti tam tikrą gestą Baltarusijai, pasakydami, kad izolac, Baltarusijos izolacija nebuvo naudinga tolesniai šios šalies raidai. Mes turime toliau stebėti, kokie įvykiai vyksta Baltarusijoje. Reikia palūkėti rugsėjo 11 dieną vyksiančių parlamento rinkimų ir kaip kalbėjo mūsų kolegos, mes turėtume atsižvelgti ir Europos tarybos nediskriminavimo komiteto rekomendacijas. Ir aš su kolege Gizela Bum iš Europos tarybos dar susisieksiu ir pasitarsiu, ar e, iš tikrųjų yra pasirengta atšaukti kvotoms. Baltarusija turi būti remiama jeigu jie artinsis prie demokratinių standartų ir jeigu rinkimai vyks sėkmingai, tai aš tada galėsiu pasakyti, kad pritariu šitam muitų atsisakymui. Ačiū, Ema. Atleiskit, e, pakeisiu e, Deividą Panemaną. Labas rytas visiems. Mes palankiai vertiname šį susitarimą, e, turint omenyje tai, kas vyksta ir rytų Europoje. Aišku, Bel, Baltarusijai labai svarbu siūsti ir politinę žinę, kad mes norime uh, atsisakyti uh, tam tikrų apribojimų, turime išreikšti savo paramą šiai valstybei, skatindami demokratinius procesus. Te, e, ten, aišku, labai svarbu uh, užtikrinti nuoseklumą ir garantuoti pažangą šiame regione. Uh, Jei komisija būtų čia, būtų įdomu išgirsti e, jų komentarus dėl tam tikrų nuogastavimų Europos parlamente susijusių su rinkimais Baltarusijoje. Įdomu, e, kokia komisijos pozicija šiuo klausimu. Ar mes e, turėtume siūsti savo stebėtojus, kad jie stebėtų rinkimus į parlamentą? parlamentą, Apie 400 yra akredituotų stebėtojų iš viso pasaulio. Gal komisija pasisakytų, ar bus stebėtojų iš Europos parlamento. Ačiū. Helmut. Dėkoju. Noriu visiems palinkėti e, kuo geriausių likusių šių metų. E, noriu pritarti anksčiau kalbėjusiems kolegams, išreiškusiems savo paramą pranešėjui. E, visi turime suvokti politinį poveikį. E, G20 susitikimas e, vy... vyks Hanžo ir ten taip pat buvo, bus aptarti kai kurie prekybos sistemos klausimai. Baltarusija yra valstybė nepriklausanti PPO ir nedalyvaujanti Dohos dėrybose, todėl labai svarbu užtikrinti savo paramą šiai valstybei, panaikinant kai kuriuos apribojimus prekybos srityje. Aš pritariu pranešėjui ir e, manau, kad reikia paremti šį pranešimą. Ačiū. Dabar žodis komisijai. Jane Anelat. Uh, Labas rytas e, visiems. E, aš pradėsiu nuo keleto pranešimų. Aš esu atsakinga ir už Rusijos klausimus. Jūs kalbėjote apie tai, kad Rusija pralaimėjo bylą dėl e, tarifų ir muitų, tačiau e, buvo rengiamas ir. E, buvo ir dar viena byla, muitų byla prieš Rusiją. Liepos 13 dieną vyko diskusijos iš esmės šiuo klausimu, todėl nesikartosiu. Iš esmės mes pritarėme tam, ką siūlo Europos parlamentas, e, teikianti savo pakeitimą dėl muitų panaikinimo. O dar porą klausimų dėl būsimų rinkimų Baltarusijoje. Aišku, mes stebime padėtį ten e, ir mūsų stebėtojai ten dirba ir jie tikrai parengs pranešimą apie procesus ten. Dar vienas iškeltas klausimas dėl e, PPO narystės, Baltarusijos narystės. Mes galime kurti prekybos santykius su PO nepriklausančia valstybe. Turime įgaliojimus pradėti darybą su Azerbaidžanu. Ši valstybė nėra PPO nari. Tačiau mes bendradarbiavome ir su Baltarusija, norėdami pagreitinti mm, integravimosi procesus. Ačiū, ponė Rys. Viskas aišku. Tuomet pakeitimų pateikimo terminas yra rugsėjo 19 diena, 12 valanda dienos o spalio 12-13 dieną vyks balsavimas komitete. Mielos kolegės, mėly kolegos, periname prie trijų klausimų, kurie yra susiję klausimai. Pirmasis tai yra diskusijos dėl šešių deleguotojų teisės aktų. Šešios valstybės kurios turėtų būti išbrauktos iš e, reglamento, nes e, su jomis jau vyksta dėrybos dėl ekonominės partnerystės susitarimo. E, vyksta dėrybos su rytų Afrikos valstybėmis dėl ekonominės partnerystės susitarimo ir aš pirmiausia suteiksiu žodį uh, atstovui iš e, viešinčiam šiandien iš e, Afrikos. Ir šie trys klausimai bus aptarti vienas po kito. Pirmiausia, pradėsime nuo šešių deleguotųjų teisės aktų, e, kuriais remiantis turėtų būti netaikomas reglamentas Botsvanai, Kutuo, Kenijai, Namibijai ir Svazilandui. Pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjams, tada kolegiams ir kolegoms, jei jie to pageidaus. Sprendimas dėl procedūros bus priimtas koordinatorių posėdėje. Dabar išklausysime pranešėjų poziciją, tada jūs visi turėsite galimybę pasisakyti. O tuomet koordinatoriai priims sprendimą. Taigi, taip viskas vyks. O prieš perėdami prie savo pasisakymų, išklausykime tris minutės komisijos. Suteikiu žodį Sandrai. Uh, uh, Dėkuoju, ponas, ponas Lankė, labas rytas visiems, aš kalbėsiu trumpai. Iš esmės penkios iš šešių šalių, kuriuos paminėjo pirmininkas, e, ratifikavo dokumentą ir e, atitinka tuos reikalavimus, kurie numatyti deleguotose aktuose, tai kai deleguotieji aktai paseno. Bet Kenija dar to nepadarė. Ko gero, jūs e, e, girdėjote ir e, iš ministro, kad dar stengiama susirinkti parašus. Jūs žinote, kad rugsėjo 8 dieną bus viršūnių susitikimas su visais AKR šalių prezidentais. Taigi mes optimistiškai nusteikia taip pat ir Kenijos atžvilgių. Dėl ratifikavimo. Namibija, Botsvanas, Vazilandas jau ratifikavo dokumentą, bet norėčiau pasakyti, kad vakar e, sulaukime gerų naujienų iš Pietų Afrikos. Pietų Afrikos parlamentas vienbalsiškai patvirtino e, ekonominės partnerysės susitarimą. Mes džiaugiamės todėl, kad ponas Šulcas minėjo nuolatos, kad reikėtų, kad tie parlamentai patvirtintų šį dokumentą. Na ir dėl įvairių klausimų, kurie galėtų kilti apie tai, kaip komisija E, išlaikys lengvatas ir taip toliau. Mes esame visam tam pasirengę ir jeigu reikėtų, galėtume pristatyti tai ir dvišalių pagrindų. Dėkoju. Unbelievable. <laughs> Puiku. Good. Uh, die, die Berichterstatter, wer... Fielda atsakingas pranešėjas už Vakarų Afriką neatvyko, Sandas taip pat, tačiau kolega Šolcas yra atvykęs. Jam sutikiu žodį iš karto. Yep. We have, have we had already a very interesting... Na, mes jau buvome suorganizavime klausimus šią temą, jis buvo, jie buvo labai įdomus ir, kaip žinote, kai kurios politinės grupė, grupės prieštaravo, kai kurios frakcijos prieštaravo deleguotiesiems aktams. Na ir diskutavome taip pat ir apie ekonominės partnerystės sustarimus su Rytų Afrikos bendryje. Reikėtų e, paminėti ir tai, ką norėjo pasakyti kiti du kolegos. Antrų straipsnio trečia bėdelis ir 24a e, straipsnis e, iš patekimo į rinką reglamento numato, kad statusas turėtų pasikeisti, jeigu šalis e, ratifikuoja dokumentą, bet jeigu to nepadaro, tuomet tos šalis turi būti perkeltos į kitą dokumento dalį. Taigi, 31 Liepos komisija mums pasiūlė, pateikė pasiūlymą dėl šių deleguotojų aktų ir buvo siūloma pašalinti šešioms AKR šalims lengvatinę prieigą patekimui į rinką. Taigi komisija, parlamentas norėtų padėkoti komisijai už tai, kad mes galime aptarti šį klausimą dėl deleguo, susijusį su deleguotasiais aktais. Tai ne tik komerciniai aspektai, tai taip pat ir politiniai klausimai trečiosioms šalims e, numatoma data, kada jos šalis, to šalis turi ratifikuoti dokumentą, mano manimo, yra politinis žingsnis. Reikėtų suprasti, ką tai reiškia mums ir ką tai reiškia kitoms šalims, kurios yra toje pačioje grupėje. Tai ne tik reglamentas, ne tik reglamento taikymas. Mes ir mūsų frakcija manome, kad turėtume taip pat suprasti, koks e, ekonominis, politinis ir kitoks poveikis galėtų būti, galėtų kilti iš šių deleguotojų aktų. Tai pasakytina apie Keniją. Kaip minėjote, Kenija dar nepasirašė susitarimo. Ir taip pat e, Rytų Afrikos e, bendrijoje tas EPA, ekonominis partnerystės susitarimas, dar nėra aiškiai apibrieštas, nėra aiški jo situacija. Mes turėtume labai aiškiai formuluoti savo poziciją. Na ir ES Afrikos strategija, kurią nuo tos kurios svarbu nuo tos pabrėžia ir ponia Mogherini yra tas dokumentas, kuriuo turėtume remtis ir suprasti, kad reikėtų stiprinti mūsų bendradarbiavimą su Afrikos valstybėmis, kad reikėtų ir toliau bendradarbiauti regioniniu lygmeniu, vietos lygmeniu ir taip toliau, tam, kad tos valstybės galėtų vystytis. Ir taip pat 208 sutarties straipsnis nurodo, kad reikėtų atsižvelgti ir į kitus vystimosi tikslus e, ir juos įtraukti į politiką. Ir priekyba yra susijusi su šiuo svarbiu ramščiu. Mes manome, kad šie deleguotieji aktai, kuriuos siūlo komisija, prieštarauja e, vienybės principui Mes manome, kad neiname tinkamą linkme. Ir manome, kad reikėtų panaikinti tą spalio pirmosios dienos numatytą terminą. Mūsų komitetas dalyvavo dalyvauja taip pat ir įvairiuose posėdžiuose, kaip pavyzdžiui posėdėje Nairobija. Ir manau, kad turėtume pabrėžti, kad e, spalio pirmą dieną nėra tinkama data. Taip pat mes pašalinsime tas šalis e, iš rinkos neleisime patekti joms į rinką, manau, kad tai neigiamai atsilieps e, regionui, bendradarbiavimui. Ir galbūt dėl to atsiras ekonominių nuostolių besivystačiose šalyse. Taigi tiek norėjau pasakyti. Ir e, apie Ganą, ko gero, pasakysime vėliau. Really Jūs siūlote atmesti šešios, šešis deleguotusius aktus ir pavėlinti nustatytą datą, iki kada reikia išspręsti aktų klausimą. Mes prieštaravome deleguotisiems aktams. The... Suteiksiu žodį kitiems e, komiteto nariams. Prašau. Um, Kolegos, dėkuoju. Dėkoju Helmutui Šolcui už įvadinį žodį. Savo frakcijos vardu norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad mūsų aptariamos valstybės nebėra jau mažai įsivyčios valstybės ir dabar tie teisės aktai, kurie kol kas galioja, numato didesnės preferencijas rinkoje lyginant su valstybėmis, kurios yra mažiau išsivyščiusios arba netgi silpniau išsivyščiusios. Prisiminkime, kad praėjusioje kadencijoje mes kalbėjome apie šitas nuostatas ir konstatavome, kad jos netitinka PPO, tačiau mes jų laikėmės norėdami paremti šitas valstybės, o parlamente mes ginčijomis, kiek laiko šitos teisės aktų nuostatos turėtų dar galioti ir mes keitėmės nuomonėmis tarp frakcijų ir mes sutarėme, kad iki šių metų spalio pirmosios dar suteiksime galimybę, tai yra komisijai ir mums patiems galimybę apsispręsti problemų kyla dėl to, kad mes taikome salami taktiką ir aš nemanau, kad ją reikėtų taikyti toliau ir parlamente bus labai sunku susitarti dėl spalio pirmosios dienos termino, o po to praėjus porą metų mes tiesiog neprisiminsime šio kompromiso. Taigi mes turėtume dėti pastangas, kad minimos valstybės, valstybės, kurios yra raginamos pasirašyti šiuos susitarimus, tai padarytų, kadangi tie susitarimai leistų užsitikrinti jiems, joms rinką e, prieiga prie rinkos, tačiau aš nemanyčiau, kad reikėtų atidėlioti terminą ir tuo labiau, kad jau buvome susitarę dėl 16 metų spalio pirmosios dienos. Mes turime aišku vaizdą, kokios valstybės pažengė į priekį, kokios turi dar problemų. Tiesiog yra dvi valstybės, galėtų tapti kitų valstybių įkaitais ir mes neturime, kad taip atsitiktų, todėl nemanome, kad reikia atidėti termino. Ačiū. Mano frakcija taip pat e, pasisako prieš deleguotus teisės aktus. Kolega minėjo, kad reikėtų atidėti šitą terminą, galbūt turėt omenyje Botsvaną ir Svazilendą kaip dvi išskirtinės valstybės. Taigi yra siūloma toms trims valstybėms atidėti deleguotų teisės aktų um, priimimo terminą. Ne visos šalys yra pasirengusios pasirašyti partnerystės susitarimus 2000. Does, does trigger... Timtaisiais Gana ir Dramblio kaulo kranto valstybė pasirašė sutarimus 2000. 14 metais jau buvo pasirašyta, kad deleguotas teisės aktas turėtų būti atšauktas ir todėl nereikėtų dramblio kaulo kranto ir ganos tiesiog bausti už tai, kad jos pasirašė sutarimus. O Kenija yra viena iš sudėtingiausių valstybių šiame kontekste. Kenija iš tikrųjų atliko visą darbą, kad galėtų pasirašyti partnerystės susitarimą ir tiesiog ji negali judėti į priekį, kadangi partnerės nejuda, todėl mes negalime mm, mm, e, e, taikyti deleguoto teisės aktai, akto Kenijai, turint omenyje šias aplinkybės. Taigi Danijų teisingai pastebėjo, kad iš tikrųjų šitas terminas yra nerealistinis ir aš nežinau, ar nereikėtų pagalvoti apie realų terminą, iki kurio būtų galima pakeisti teisės aktų nuostatas, ypač turint omenyje tas tris valstybės. Kai visi kolegos pasisakys, aš Sandras suteiksiu galimybę rezumuoti kelią. Ačiū. Atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau, tačiau aš jau supratau, apie ką yra kalbama. Mums labai svarbu, kad būtų patikslinta, turint omenyje tai, ką pasakė kolegos, vieni kalbėjo, kad reikėtų atidėti tų deleguotų teisės aktų taikymą Bet to, kai kas kalbėjo apie tai, tam tikrą pernimo laikotarpį, reikėjo visus šveikiškus klausimus patikslinti, ypač turint omenyje ekonominės partnerysės susitarimus. Mums kyla didelių problemų dėl šių klausimų. Reikėtų pagalvoti apie tai, kokia ekonominė struktūra šioms valstybėms yra pati uh, priimtiniausi, žinoma, tai yra jų reikalas, ne mūsų reikalas, tačiau vis dėlto reikia iš, iškelti tuos ekonominius klausimus, tuo labiau, kad kai kurios valstybės yra nepakankamai įsitraukusios į šios procesus. Labai svarbus ekonominis pradės sustarimai gali būti regionų lygmenių, Tačiau reikėtų galvoti apie regioną kaip visumą, kadangi jeigu na, viena valstybė nepasistumės į priekį, tai gali būti padaryta žala visa, viso regiono ekonominė raidai. Todėl mes turėtume paskatinti šitas valstybės, kad jos vykdytų tinkamą ir ES priimtiną vystimosi politiką. Aš taip pat pritariu kolegoms kurie kalbėjo apie tą numatytą terminą. Iš tikrųjų, labai sunku sudarinėti ekonominės partnerystės sutarimus, numatant konkrečią galutinę datą, kadangi gali iškilti įvairiausių netikėtų problemų. Todėl aš siūlyčiau pasirinkti kuo reali, realesnį terminą ir mes manoma, kad šio termino nereikėtų uh, taikyti kaip politinio spaudimo priemonės. Taip pat reikėtų prisiminti ir tą spalio pirmosios termino mm, pasirinkimą, kadangi buvo pasirinkta politiniš, politiškai vadovaujantis. Ema, turiu pasakyti, kad mes remiame visą procesą Manau, kad e, reikia suteikti tinkamą teisinį pagrindą šioms AKR valstybėms, e, vakarų Afrikos ir rytų Afrikos bendruomenės e, susiduria su tam tikrais sunkumais įgyvendinamas ekonominės partnerystės susitarimus. Ypač Kenijos situacija labai sudėtinga ir panašu, kad kažkurį laiką uh, E, ji praras kai kurias privilegijas, todėl reikėtų tų deleguotojų teisės aktų. E, tačiau iš komisijos visgi tikiuosi išgirsti paaiškinimo, kodėl kai kurios Afrikos valstybės nepasirašė e, susitarimų, kodėl atsisako juos ratifikuoti. Taip pat būtų įdomu sužinoti, kokia situacija pačiose šalyse, nes kalbame apie E, dvišalius susitarimus. Ačiū, Marija. Dėkoju. Komisijos iniciatyva yra apgailėtina. Kodėl? Todėl, kad netinkamu metu ji inicijuojama. Dėrybos su trimis Afrikos regionais yra sudėtingos, o komisijos taktika e, remiama vertimusi per galvą. Komisija tarsi kvesionuoja kai kuriuos susitarimus su, e, su Afrikos valstybėmis. Mano supratimu, ši strategija yra netinkama. Komisija tokiu būdu pirmiausia sukelia nestabilumo prekybos santykiuose. Tuo tarpu reikėtų ieškoti glaudesnių prekybos santykių su Afrikos valstybėmis, juo labiau, kad pavyzdžiui Kenija daug padarė, kad būtų ratifikuotas šis susitarimas. O dabar Kenija tampa įkaitę ir e, visa šalies ekonomika tai junta. Manau, kad tai netoleruotina. Iškyla grėsmė dėl bendradarbiavimo su kai kuriomis valstybėmis, kai kuriomis Afrikos valstybėmis ir apskritai su visų regionu. Aš čia išvelgiu lūžį. Manau, kad e, su Afrika reikėtų ieškoti glaudesnio santykio ne tik prekybos srityje. Turėkime omenyje, kas vyksta e, Europoje dėl migrantų krizės. Manau, kad reikėtų didesnio nuoseklumo. Prekybos direktoratas turėtų e, taip pat žengti kai kurios žingsnius Manau, kad šiuo metu e, kai kurie procesai Afrikos valstybėse tiesiog ignoruojami dėl patekimo į ES rinką. Ką reiškia protingas terminas? Turime regioninių susitarimų ir patirtis rodo, kad kartais reglamentuoti tos susitarimus yra sudėtinga. Kai kurie dvišaliai susitarimai, pavyzdžiui, su Gana parodė, kad nustatyti terminai yra absurdiški. Manau, kad reikėtų protingo termino. Jei bus pasirašyta laikinoji sutartis, tai taip pat nieko nepadės. O kalbant apie protingus terminus, reikėtų štai dar ką pasakyti. Jei 13 rugsėjo plenarinėme posėdėje bus priimtas sprendimas dėl e, termino, tuomet tiktų spalio pirmą tokioms valstybėms kaip pavyzdžiui Namibijai. Tačiau kokia situacija bus su kitomis valstybėmis. Europos parlamente net nenumatyta balsavimo data spalio mėnesį. Tai reikštų, kad mes baudžiame Afrikos valstybės dėl to, kad patys negebame laikytis kai kurių terminų ir įsipareigojimų. Todėl noriu paklausti komisijos, ar komisija yra numačiusi, kada bus balsuojama Europos parlamente dėl šių susitarimų. Panas Gaspary tikriausia prisimena, kas vyko prieš du metus. Manau, kad politinė situacija Burundyje taps problema Europos žmonėms, todėl mes tiesiog turime balsuoti dėl susitarimo su šia valstybe, juo labiau, kad šis susitarimas sulaužė kotonų susitarimą. susitarimą 96 straipsnis, panos Mogherini, jau yra pradėtas įgyvendinti, todėl reikia e, pasirašyti susitarimą su šią valstybę kuo greičiau. Mes negalime pasirašyti šio susitarimo ir negalime balsuoti dabar Europos parlamente. Manau, generalinėme prekybos direktorate reikėtų sparčiau dirbti. Äh, äh, Ačiū. Aš manau, kad deleguoti teisės aktai yra nelaiminga priemonė. Ji tarsi sukuria nereikalingą įtampą e, tarp e, šalių partnerių. Antra, e, reikia tam tikros politinės nuovokos, e, kur dabar turėtume padėti tašką, todėl reikėtų imtis individualių atskirų žingsnių. Prieš du metus susitarėme dėl formalios procedūros. Yra tokių klausimų, kur ir terminų, kurių net pats Europos parlamentas nesilaiko. Kalbu apie tos, kurie buvo priimti prieš e, du metus. Kai, kurie, kai kurios nuostatos yra nebereikalingos, o valstybės susidarančios su problemomis turėtų būti remiamos ne per teisinio, teisės aktus, turime ieškoti politinio sprendimo. Todėl manau, kad labai svarbu uh, nepriimti šių deleguotųjų teisės aktų. Jie visiškai nereikalingi, manau, kad partnerystės dvasia neturėtų būti naikinama e, tokiais teisiniais grasinimais. Ačiū, Sandra. Penkias minutės. Um, dėkoju, dėkoju už visus šios labai įdomius klausimus. Aš suprantu, kad tema yra sudėtinga, taigi uh, pasistengsiu pristatyti ir techninį aspektą. Pradėkime pabrėždam, reikėtų pabrėžti, pabrėžti, kad mūsų tikslai yra regioninio pobūdžio. E, mes suprantame, kad Ramblio kaulų krantų ir ganai reikia lengvatų. Tai buvo nuspręsta daryti priimant e, sprendimus. Regioninis bendradarbiavimas mums yra labai svarbus, bet aš supratau, kad EPA yra palaipsniui vykstantis procesas. Norėčiau taip pat e, pabrėžti, kad ratifikavimas, kad ekonominis partnerystės susitarimo ratifikavimas būtent pradeda visus veiksmus. Uh, Ratifikavus EPA yra tam tikrų pokyčių. Tos šalys, kurios yra sudariusios laikiną ekonominės partnerystės sutarimą, Gana ir Dramblio kaulo krantas pereis prie EPA režimo. O tos, kurios, pavyzdžiui, kaip Kenija, ratifikavo regioninį sustarimą, bet dar nepradėjo gyvendinti. EPA nepradės veikti tol, kol nesurinksime visų parašų. Vis dėlto dėja, Kenija. Vis dėlto Kenija dar neratifikavo šio dokumento. Ir būtina ratifikuoti, tai visos šalis turėtų ratifikuoti tą susitarimą. Taigi tiek norėjau pasakyti dėl techninio aspektų. Na ir tikrai datos galbūt nebūtinai pagrįstos, bet reikėtų žiūrėti ir į bendrą pasaulio situaciją. Mes e, suteikiame keturio, keturioms besivystančioms valstybėms e, importų, netaikant muitų ir kvotų prieigą. Ir e, vis dėlto Bolivijos situacija netitinka, tarkim, šios, šių Afrikos valstybių situacijos. Taigi, jeigu joms yra suteikiamas pilnas importo netaikant mūtų ir kvotų režimas, turi būti tam tikras pasaulio prekybos organizacijos suderinamas ramstis ir jo turi būti laikomasi. Taigi, Kenija. Kenija ir toliau naudosi susitarimu. GSP taip pat yra galimas sprendimas. Norėčiau pabrėžti, kad ir parlamentas pabrėžė savo poziciją. Aš e, gerbiu Keller nuomonę, bet 12 e, metų praėjus spaudimo darome galbūt mažiau. Ir ta data, pirmoji, tai buvo data, kurią pasirinko parlamentas. Ir dėja, vėl diskutuojama ta, apie tą pačią datą. Nenorėčiau apie tai diskutuoti labai ilgai. Manau, kad iš teisinės perspektyvos žiūrint penkios šalys, uh, situaciją pagerino, jos nusprendė ratifikuoti susitarimą. Ne viena šalis neminėjo, kad pasirašys EPA Nigerija to norėtų, bet vis dėlto susiduria su problemomis. Ir kai kurios šalis, kaip pavyzdžiui Dramblio kaulo krantas ir Gana priemė tam tikrus sprendimus, per kuriuos rodo, kad nori ir toliau būti, nori toliau bendradarbiauti. Europa yra svarbus partneris toms šalims, kalbant apie vystimas ir bendradarbiavimą. Manau, kad mums tai yra geros uh, naujienos, mes norime ir toliau bendradarbiauti su šiais partneriais ir norime, uh, kad mūsų vaidmo būtų svarbus ne tik prekybos rytyje. Žmogaus teisės, tvarsus vystimasis ir kitos temos taip pat mums yra labai svarbios, mes apie tai diskutavome sudarydami susitarimus. Uh, Mes nebaudžiame tų šalių, mes tiesiog ieškome kitų sprendimų, kurie galbūt nėra tokie geri, bet mūsų pagrindinis tikslas yra regioninis susitarimas. Mes siūlome toms šalims e, ir toliau tęsti gerus santykius, plėtoti gerus santykius su Europa nesvarbu, kokia yra jų ekonominio vystimosi panašumo situacija. Taigi tiek norėjau pasakyti. Klausimas, ar jūs norėtumėte pašalinti deleguotus aktus, panaikinti juos? Taip, kai jie pasens, ko gero, juos reikės panaikinti Liepos 8 dieną, tai buvo pažymėta. Galėčiau nurodyti ir datas, ratifikavimo datas. Botsvanoje e, tai buvo padaryta birželio 13. Dramblio kaulo krante 12 rūpiučio Gana rūpiučio 3, Kenija dar to nepadarė, Namibija Liepos 6 ir Svazilandas rūpiučio 26 dieną. Laukiame dar Pietų Afrikos Respublikos e, sprendimo kitą savaitę. Dėkuoju. Helmut. But, but to be very concrete, uh, uh Sandra, I would uh, have... Uh, Turėčiau dar vieną klausimą, Sandrai. Deleguotieji, deleguotieji, akt, deleguotieji aktai E, dėl Ganos ir dabar kaulo krantų yra susijęs su 2013 metų EPA. Jeigu jie perės, tos šalis perės prie laikinojo EPA susitarimo, tada situacija keisis. 13 metų EPO situacija skiriasi, apie kurį deleguotą aktą kalbame. Pasikartosiu EPA ratifikavimas keičia situaciją. Mes e, niekada nepabrėžime, kad būtinai tą EPA susitarimą reikia ratifikuoti, nes e, galbūt deleguotojo akto net ir nereikėtų. Nebūtinai EPA turi įsigalioti visur ir, ir vakarų Afrikoje ir kitur. Bet būtent per šį procesą pradeda veikti 2014 metų EPA. Ir deleguotojų aktų tikslas buvo suteikti lengvatas toms šalims. Mes nebūtinai diskutuojame apie tai, kad reikėtų priversti tas šalis uh, ir toliau naudotis priemonę, kuria, kurios jie nenori. Jeigu ir toliau nori lengvatų, bet nenori GSP, tuomet tu, turi pagalvoti apie EPA. Tiesiog mes norime, kad būtų te, pagristas e, e, solidus teisinis pagrindas, kurį galėtume naudoti su pasaulio priekybos organizacija. E, Kenija išliks demar, kol to nepadarys. Aš suprantu, kad laiko terminų klausimas gali būti skausmingas, bet vis dėlto reikėtų sąžiningai elgtis su besivystančiomis ir išsivyščiusiomis valstybėmis, su jomis reikia elgtis vienodai. Mes turime ir toliau su jomis bendradarbiauti ir nebūtinai priekybos srityje. Nebūtinai neturiu aš, tai ne, ne tik aš viena, tai sakau, mes apie tai kalbėjome ir diskutuodami kitomis temomis. Prašau pritarkite, gerbkite šių šalių sprendimus. Mes ir toliau siekiame regioninio susitarimo ir dėje kai kurios šalis nenori pasirašyti šio susitarimo. Um, answers, Sandra. Dėkuoju, Sandra, aš labai aiškiai pasakysiu, kad uh, penki deleguoti aktai dabar jau pasenę. Tai kadangi jie buvo pateikti, pasiūlyti, galbūt komisija turėtų priimti oficialų sprendimą ir atsiimti tuos deleguotus aktus. Ar jūs juos atsiimsite, pasakykite taip arba ne? Atsakymas - taip. Aš taip jau sakiau, mes komisija imsis reikiamų veiksmų. Dėkuoju, tai baigsime šias diskusijas dėl deleguotųjų aktų. Šioje šiam, šiame komitete mes e, primsime sprendimą koordinatorių posėdžio metu. Dėl Rytų Afrikos e, bendrijos e, susitarimo diskutuosime toliau. Prieš tai suteiksiu žodį. Indonezijos parlamento atstovui Mes bendradarbiaujame su šia šalimi pasaulio prekybos organizacijos konteste. Čia. Ačiū pirmininkė. Jūs iš tikrųjų teisingai pastebėjote, kad pasaulinėje prekybos organizacijoje, parlamentinėje asamblėje ir darbo grupėse esame bent vienoje valtyje. Aš tiesiog norėčiau padėkoti pirmininkui ir komiteto noriams ES parlamente už tai, kad suteikėte mums šią progą. ASEAN tiesiog e, pradedama kurti tą ekonominį bendryje ir mums ES yra pavyzdys ir mes norėtume, pageidautume, kad Indonezija ir ES užmėgstų uh, įsteigtų dvišalių partnerystės santykių e, grupę arba komitete. E, Džakartoje ASEAN yra įsisteigusi savo būstinę ir labai svarbu Indonezijai, kad būtų įkurta draugų su ES grupė. Labai svarbu pasirinkti sutarimą ir sustiprinti Indonezijos ir ES prekybos ir investicinius ryšius. Nes čia būdami susitiksime su Belgijos parlamento atstovais ir uh, su Franku Government, kuris yra ES atsakingas už prekybą. Mūsų delegacijoje yra 13 parlamento narių, atvykome į Bruselį vakar. Dar kartą norėčiau padėkoti Jums, bet to atvykęs yra į šį posėdį ir Indonezijos ambasadorius. Taip pat yra pakankamai daug kitų delegacijos narių, visų vardu mes norime pasakyti, kad tikimės stipresnio bendradarbiavimo ir didesnės priekybos ir daugiau investicijų Indonezija. Ačiū, sėkmės jums. O dabar kolega dar norite pasakyti trumpai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Indonezijos delegaciją atvykusią į mūsų komitetą tarp mūsų yra užmėgsti labai glaudus ryšiai, ypač pasaulinėje prekybos organizacijoje. Ir labai svarbu pradėti dėrybas tarp ES ir Indonezijos. Reikia tikėtis naujos kartos susitarimo, kuriame atsispindės ES ir Indonezijos lygės, lūkesčiai Ir įgyvendinus šitą susitarimą, manau, kad pagerės gyvenimas mūsų gyventojams ir vienoje ir kitoje pusėje. Taigi mes turėtume aptarti, galvodami apie šį susitarimą ir moterų teisų klausimus ir kitus klausimus, labai svarbu įsteigti draugų grupę ir sustiprinti ryšius tarp mūsų parlamento ir Indonezijos parlamento. Taigi dėkoju, linkiu kuo geriausios sėkmės ir tikimės kuo puikesnio bendradarbiavimo. Gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, dabar 11 darbo tvarkės klausimas - partnerysės susitarimas su, su Rytų Afrika. Dabar pakalbėsime apie šitą susitarimą ir iškelsime problemas, kurios yra susijusios su šiuo susitarimu. 14 metų susitarimas e, spalio mėnesį buvo sudarėtas ir Nairobija turėjo būti pasirašytas Liepos mėnesį tačiau buvo atidėtas susirimo pasirašymas, kadangi Tanzanija negalėjo ar nenorėjo pasirašyti. Ir dabar kyla problema ypač Kenijai. Vieninteliai ne mažiausiai vis išsivyšusiai šaliai dėl to, kad ji gali netekti privilegijuotos prieigos prie rinkos. Todėl šitą klausimą turėtume iš esmės aptarinėti. Džiaugiuosi, kad Kenijos prekybos ministras atvyko į mūsų posėdį. Pirmiausia, išklausysime pranešėjo Helmut Scholz, o po to jau suteiksime ministrui iš Kenijos žodį. Ačiū pirmininkė, sveikinu Kenijos prekybos ministrą ir sveikinu kitus kolegas, kurie yra susijęs su tuo daug iššūkių keliančių susitarimu. Pirmiausia, norėčiau pristatyti šitą temą ir istoriją. Dėrybos dėl šio susitarimo prasidėjo su penkiomis valstybėmis. O tai buvo Uganda, Kenija ir Tanzanija. 2000 metais pradėjo dėrybas, o po to prisijungė Burundi 2007 metais. 7 metų lapkričio mėnesį buvo parengti šito susitarimo pagrindai, tačiau šitas susitarimas nebuvo pasirašytas, kadangi valstybės norėtų, norėjo pasirašyti viso regiono masto susitarimą. ir ESA prezidentinis komitetas norėjo atsižvelgti įvairiausius klausimus, užtikrinti e, rinkos apsaugą, taip pat eksportui taikyti apsaugos priemonės. ES parlamentas 2009 m. kovo mėnesį priėmė rezoliuciją dėl laikino susitarimo. Ir norėčiau pacituoti šitą rezoliuciją. Europos parlamentas e, ragino e, teikti privilegijuotą paramą šių valstybių privačiam sektoriui, kad jos sustiprintų savo ekonomiką ir galėtų pasirašyti šiuos susitarimus. Todėl buvo susitarta ypatingą dėmesį skirti žemės ūkiui ir žemės ūkio produktais, kadangi jų, jie yra labai žemos kainos ir siekti užtikrinti galimybę šios produktus tiekti ES. Taigi AKR valstybių parlamentams buvo e, nurodyta stebėti situaciją ir kuo labiau įsitraukti į darybinius procesus. O tai reiškia, kad numatyta labai aiški bendradarbiavimo ryšių su šiomis valstybėmis darbo atvarkė. Taigi, situacija yra tokia ir reikia konstatuoti, kad kol kas nebuvo pasirašyti ekonominio bendradarbiavimo sustarimai su šiomis e, AKR valstybėmis. Aš manyčiau, kad šitie susitarimai galėtų padėti stiprinti regiono integracijos procesus ir konsoliduoti regioninį bendradarbiavimą. Iš tikrųjų buvo įsteigta jau penktai, 2005 metais Muitų sąjunga ir nuo 2010 metų ji pradėjo galioti visą apimtinį. 2013 metų lakryčio mėnesį šitos valstybės pasirašė protokolą dėl šitos muitų sąjungos veiklos stebėsenos. Taigi labai svarbu skatinti šitą e, regioną ir tiesiog sustiprinti jų pozicijas, galvojant apie bendradarbiavimą su kitomis regioninėmis organizacijomis. Mes taip pat e, konstatuojame, kad naujos valstybės e, taip pat siekia prisijungti prie šitų starimų, pavyzdžiui, Sudanas pagal EPA e 183 straipsnį ir yra sudaromos galimybės pagal šitą straipsnį prisijungti ir kitoms valstybėms prie šio susitarimo. Labai svarbu, turite tai omenyje, netgi tuo atveju, kai šitie susitarimai dar nėra galutinai parengti. Mes kalbėjome apie deleguotus teisės aktus, minėjome keturias žemiausiai, mažiausiai išvystymės valstybės - Burundi, Tanzanija ir Kenija. Taigi tos valstybės nėra PPO narės ir todėl jos pasirašysios iki spalio pirmosios dienos šitos susitarimus gali patirti tam tikrų problemų, turiuomenį ypač Kenija. Taigi, koordinatoriai turėtų turėti omenyje, ką reikštų, jeigu penkios valstybės nenori deleguotų tą teisės aktų, o viena valstybė liktų juos taikanti. Kenija susidurė su prieblemomis, užsitikrindama mm, rinkos prieigą, o kitos mažiausiai išsivyšios valstybės tokių problemų neturi ir jos gali užsitikrinti prieigą prie rinkos be jokių kvotų. Grįžtant prie prekybos santykių aspekto. E, mūsų prekybos santykiai su šiomis valstybėmis stiprėja ir 14-15 metais prekybos apimtis padidėjo 14,5 procentų. Iš ES eksportas į šias valstybės padidėjo 13,3 procentais. 15 metais eksporto apimtis buvo 4,1 milijardų 2,6 milijardų eurų, o iš regionų 2,6 milijardai eurų į Europos Sąjungą. O tai reiškia, kad ES bendro eksporto apimties e, tai sudaro 1,2 procento. 0,2 procento, atsiprašau. Iš tikrųjų, tas skaičius yra neipatinga didelis, tačiau jisai daug reiškia šioms valstybėms. Šioms valstybėms ES yra labai svarbus partneris, kadangi prekybos ryšiai su ES toms valstybėms kartais sudaro iki 30 procentų. O e, Junktinės Amerikos valstijos užima tik tai 3 procentus bendro prekybos apimties kiekio po Brexit referendumo mes turime suprasti, kaip situacija pasikeis, jei Jungtinė karalystė paliks ES, tuo labiau, kad Jungtinės karalystės eksportas bendrame 28 valstybių kontekste pakeis ekonominius ir prekybinius santykius su šiomis valstybėmis. Taigi post-Brexit laikotarpis pakeis situaciją. Jungtinė karalystė yra 57 procentus daržovių įsiveža būtent iš Kenijos. Ir Tai reikia turėti omenyje, kai mes aptarnėsime šiuos klausimus. Šito susitarimo pasirašymo svarba buvo paminėta. Įžanginėse pastabose 14 metų spalio 16 dieną sustarimas buvo pasirašytas. Nuo to momento nebuvo laikomasi 14 metų spalio pirmosios dienos termino. E, iš Kenijos, pavyzdžiui, e, skintos gėlės buvo pradėtos eksportuoti tik tai 15 metais. Tuo labiau reikia turėti omenyje, kad šitas sektorius, gėlių auginimo sektorius Kenijai yra labai svarbus. 2015 metų. Teisinis derimas prasidėjo 15 metais, iki šių metų liep, birželio mėnesio turėtų būti užbaigti visi šitie derimo procesai, tačiau Tanzanija pradėjo laikytis visiškai kitokio požiūrio ir išreiškė savo požiūrį į varius klausimus. Aš taip pat norėčiau paminėti problemą susijusią su Burundžiu sudėtinga situacija apskritai, turint omenyje santykius su šia valstybė, kadangi politinė situacija yra nestabili, bet to mes turime vadovautis 96 straipsnių, o tai reiškia, politiškai vertinant, kad Europos Sąjunga gali turėti ekonominius prekybinius santykius su saugomis valstybėmis. Vėliau aš dar labiau aiškiau pristatysiu šią problemą, kai mes pasikeisime nuomonėmis ir kai toliau renksiu pranešimą. Reikėtų kalbėti apie atskiruose regionuose pasirašomus e, ekonominius susitarimus Šitie susitarimai apima prekybą ir ekonominį ir vystimosi bendradarbiavimą. Ir e, tose sutarimuose yra kalbama apie prekybos santykių asimetrinį liberalizavimą. ES atveria vis daugiau galimybių šio, šios grupės valstybėms teikti produktus į mūsų rinką. 82,6 procentai įvairiausių žemės ūkio gamybos produktų, taip pat e, chemijos gaminiai, popierio gaminiai, keramikos, e, stiklo gaminiai gali būti teikiami į šitas valstybės. Yra tiesiog numatyta šituose susitarimuose plėsti E, prekybą, tačiau atsižvelgiant į visų Afrikos valstybių pageidavimus. Ir yra numatyta, kad būtų galima taikyti preferencinius muitus tų valstybių e, produktams. Labai svarbu taip pat numatyti ir konkrečias uh, E, apsaugos priemonės, kurios galėtų apsaugoti šitų valstybių ekonomiką. Tam tikri e, saugikliai turi būti numatyti šiuose sustarimuose, bet jie, šie sustarimai turi užtikrinti, kad ES netaikytų tiems sutartiems gaminiams subsidijų. Be to, reikėtų vengti, kad nekiltų problemų prekybos santykiuose. Taip pat yra numatytos nuostatos dėl vystumojo bendradarbiavimo. 24 milijardai eurų yra numatyta skirti AKR partneriams valstybėms. Baigdamas norėčiau paminėti dar vieną svarbų dalyką, kadangi jis gali tapti lemtingas mūsų diskusijose pagal kotonų sustarimą dėl mm, prekybos ir bendradarbiavimo stiprinimo yra pasakyta, kad e, šitie sustarimai galėtų būti sudaromi skirtingi, o tai reiškia, kad pasirašus šituos sustarimus dar galima dėrėtis penkeris metus. Galvojant apie kotonų sustarimą, reikia atkreipdėmėsi, kad reikalaujama gebti žmogaus teisę, stiprinti demokratiją ir taip pat uh, demokratijos procesus. Diskusijos ir toliau šiuose valstybėse vyksta dėl šitų sustarimų, naujų sustarimų tikslo ir turinio. Žinoma, panašios diskusijos vyksta ES, e, apie šios tarimus kalbama į mūsų pilietinėje visuomenėje. Šitas susitarimas bus peržiūrimas kas penkeri metai ir Tai bus daroma pagal stebėsino sistemą, dėl kurios buvo susitarta. Taip pat yra numatyta e, komisijos atstovų priežiūra, taip pat yra numatyti e, parlamentų komitetai. Reikėtų pagalvoti, kaip mūsų komitetas vykdys stebėseną ir kaip vertins ateityje įgyvendinimo šitų Mm, susitarimų įgyvenimo procesus. Labai svarbu dėl to susitarti parlamente. Kiti žingsniai. Galvojant apie terminus pasirašyti šiems susitarimams, aš manau, kad terminas nustatytas galės būti tik po to, kai mes pasikeisime nuomonėmis. Parlamentas galėtų paspartinti savo žingsnius, tačiau mes turime palūkėti, kol bus e, įvertinti įvykiai ir kol mes galėsime susitarti dėl galutinio termino. Reikėtų išklausyti ir komisijos nuomonės. Labai svarbu konstatuoti, kad šita diskusija šiandien yra labai naudinga, tuo labiau, kad ji turėtų būti išsami penkiose valstybėse narėse, kurios ketina pasirašyti partnerysės sutarimus, taip pat yra labai svarbi, svarbi ir Europos Sąjungoje. Taigi, aš manyčiau, kad nuomonę mes parengsime kuo aiškesnę, kai mes išklausysime nuomonės dėl šitų starimų ratifikavimo. Dėkoju Helmundui Šolcė, mūsų pranešėjui Rytų Afrikos bendrijos valstybių partnerių ES pranešimo klausimu. O dabar sveikinu Kenijos prekybos ministrą Adan Momet. Ir jis tikriausiai e, pateiks duomenų apie patį procesą ir kalbės apie tai, kaip ši situacija veikia Keniją. Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, garbus nariai. Kenijos vyriausybės ir Kenijos gyventojų vardu noriu padėkoti už tai, kad suteikėte galimybę kreiptis į Jūs dėl um, Rytų Afrikos bendrijos valstybių partnerių, ES bei jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimo sudarimo. Vyriausybės delegacija ir privataus sektoriaus atstovai ir taip pat mūsų es ambasadorius taip pat išreiškia savo poziciją ir mes 14 metų naudojomės preferencinę muitų sistemą. Būta daug vystamo bendratarbiavimo iniciatyvų su ES. Europos Sąjungos lengvatinė muitų sistema uh, buvo labai svarbi Kenijai, mes galėjome patekti į rinką be ir muitų. Tai leido Kenijai importuoti į ES didelį dalį savo importo. Pirmiausia, mes tiksliau pas mus 4 milijonai gyventojų gyvenančių ypač tokiuose kaimo vietovėse tiesiogiai priklauso nuo įmonių, kurios eksportuoja savo gaminius į ES. Antra, didelės privačiojo sektoriaus investicijos um, siekiančios 2 milijardus eurų yra atėjo tiesiai iš ES rinkos. Ir pagaliau trečia, ES ryšių su Kenija mm, ryšiai lėmė, kad mes galėjome investuoti svarbiose srityse. E, daug importuojame ne tik skintų gėlių, tačiau ir kitų produktų. Šios prekės yra importuojamos be muitų. Kalbant apie regioninę integraciją, prekybos santykiai tarp Kenijos ir ES buvo ženklinami svarbiais teisiniais sustarimais. Mes perėmėme kilmės nuorodų sistemą, taip pat ES ir toliau remia regioninės partnerystės iniciatyvas, o Kenija dalyvauja įvairiose iniciatyvose su ES. Kenija, Kenijos e, importai į ES išaugo, e, tai lemia įvairios regioninės iniciatyvos. Mūsų valstybė tai labai didelė parama. Kalbant apie regioninį e, bendradarbiavimą, jis klesti. ES ir Kenija gali pasidžiaugti uh, puikiais e, prekybos ryšiais e, su SADEK regionu. Tai stiprina mūsų regioną. E, mūsų regionas tampa svarbia investicijų vieta, tai didelė parama mūsų gamybos, gaminių ir paslaugų sektoriui. Asimetrinio patekimo į rinką taisyklės leido mums laikytis tam tikrų labai svarbių susitarimų. Uh, kai kuriuose srityse. Tai paskatino ekonominę plėtrą, nepažeidžiant regionio integravimosi tikslų. Pane pirmininkė, jūs tikriausia žinote, kad Kenija, kaip ir kitos Rytų Afrikos bendrijos valstybės, nuo 2007 metų dalyvauja dėrybose. Darybos sėkmingai buvo baigtos 2014 metų spalio mėnesį. Šios, šiose darybose dalyvauja ir kitos Rytų Afrikos bendrijos valstybės, o ekonominės partnerystės sustarimo pasirašymas jau vyksta, šis sprendimas priimtas taryboje 2016 metų kovo mėnesį buvo priimtas sprendimas pasirašyti šį sustarimą. Sektorinėje taryboje prekybos ir investicijų klausimais e, buvo nuspręsta e, pasirašyti susitarimo. Darybos vyko nuo vasario iki e, birželio mėnesio. Pone pirmininkė, jūs minėjote, kad kai kurios valstybės dėl jų įvairių vidinių aplinkybių ne, nes pasistumėjote, kad galėtų pasirašyti šį susitarimą. Todėl turi vykti dar vienas susitikimas, kuriame būtų aptartos gairės šiems susitarimas parašyti. Nuo 2016 metų Liepos mėnesį mes kartu su šalimis partnerėmis ir ES valstybėmis susitarėme pasirašyti tuos susitarimus, kurie jau buvo e, suderinti aukščiausio lygio susitarimuose. Nuo Liepos mėnesio vyko keletas aukščiausio lygio susitarimų, kuriuose, susitikimas, prašau, kuriuose buvo priimtos išvados, e, kuriamis remiantis iki e, rugsėjo mėnesio susitarimai turi būti pasirašyti. Niekas ne vienos valstybės nesustabdys e, ir jos pasirašys ekonominio bendradarbiavimo susitarimą. Mes galvojame, kad tas scenarius, kuris vyko 2014 metais spalio mėnesį, dabar gali kartotis 2014 metų spalio mėnesį. E, buvo palikta daug galimybių toms valstybėms, kurios nespėja įgyvendinti gairių. Ir tos penkios valstybės, kurios, pas, kurios e, įsipareigojo iškart pasirašyti susitarimą, mes tikimės, kad jos sugebės e, padaryti, taip padaryti. Ir kaip žinote, Kenija E, naudojasi bemuitė sistema nuo 2014 metų, dalyvauja Damar susitarimą. 2016 e, metų rugsėjo mėnesį turi ratifikuoti kai kurios kitus susitarimus. Komisija priėmė deleguotos susitaisės aktus, e, pagal kuriuos Kenija turi būti išbraukta iš DEMAR 2016 metų rugsėjo mėnesį. E, tai turėtų įvykti ir aš džiaugiuosi tuo, ką komisija šiandien išsakė, kas turės įvykti po 2016 metų spalio mėnesio. Um, Būsimi įsipareigojimai Kenijai reikš didelę žalą. Mes prarasime savo e, eksport, tikslinės eksporto rinkas per naktį. E, tai neišvengiamai pa, veiks 4 milijonus gyventojų, užsidarys daugiau nei 200 įmonių, į kurias investuota apie 2 milijardai eurų. Mes prarasime patekimą į ES rinkas ir tai reikš e, didėjantį nedarbą, ekonominę stabilumą, ypač tai skaudžiai paveiks jaunimą. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai, Šių privilegijų netekimas Kenijai reikš dar didesnius migracijos iššūkius. Jau dabar ES susiduria su um, krize. Manau, kad e, ateityje e, gali strikti produktų tiekimo grandinė ir Keniją, todėl noriu kreiptis į Europos parlamento INTA komitetą, prašydama užtikrinti Kenijos patekimą į rinką. Norime paprašyti, kad neatsirastų jokių sutrikdymų ar sutrikimų. Pagal EBA taisyklės visos Rytų Afrikos bendrijos valstybės partnerės, išskyrus Keniją, ir toliau galės naudotis lengvatiniu patikimu į rinką. Kenija nori išlikti regiono dalimi, juo labiau, kad Kenija jau patvirtino kai kurias priemonės, kurių laikysis. Pirmiausia, Mes e, pasiraš, para, išsiuntėme oficialų raštą Europos komisijai, kad ji kuo greičiau, nedelsdama, pasirašytų susitarimą. E, dvi iš penkių e, rytų Afrikos bendrijos valstybių skatinome iškart pasirašyti susitarimą. Kitos valstybės E, įsipareigojo tai padaryti po aukščiausio lygio susitikimo rugsėjo mėnesį. Ratifikavimo procesas turėtų įvykti kaip galima greičiau visose regiono valstybėse. E, Kenija glaudžiai bendradarbiauja su kitų valstybių vadovais. E, mes siekiame, kad kitos valstybės kuo greičiau pasirašytų susitarimus. Todėl kreipiamės į šį komitetą, ponę pirmininkę, pirmiausia prašydami uh, um, vertinti Keniją kaip ilgalaikę partnerę, užtikrinti ir tolesnę Kenijos integraciją į ES rinkas. Taip pat prašome, e, kaip įmanoma greičiau, pasirašyti ekonominio bendradarbiavimo sustarimus e, su Kenija. Taip pat norime kreiptis į komitetą, paprašydami, kad nebūtų sutrikdyta be muitė patekimo ES rinkos sistema. Taip pat e, prašome, kad būtų užtikrintas tinkamas e, bendradarbiavimas tarp e, Af Rytų Afrikos bendrijos šalių, dalyvaujant ir aukščiausiojo lygio susitikime rugsėjo mėnesį. Prašome taikyti DEMAR taisyklės tol, kol Kenija pasirašys ekonominio bendradarbiavimo susitarimą su ES. Manome, jog šios priemonės būtų pats geriausias sprendimas Kenijai. Kaip ten bebūtų, e, kai tik didžioji dalis e, regiono valstybių pasirašys susitarimus, o Kenija ratifikuos susitarimą, Kenija ir toliau sieks patekti į rinką, kaip tai numatyta DEMAR ir kaip rekomenduoja komisija. Dėkoju, pirmininkė. Uh, Dėkoju ministrui už. Uh, situacijos pristatymą suteiksiu žodį šešėliams pranešėjams. Visų pirma, ponas Šienfeld iš EPP. Dziękuję bardzo, e, panie Dėkoju, ponia pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pritarti nuomoniai pranešėjom Helmuto Šolco nuomoniai ir Noriu padėkoti už jo pristatymą. Pats pristatymas buvo labai um, nuoseklus, glaustas, uh, buvo trumpai apžvelgta visa istorija iki šiandienos. Aš puikiai suprantu, kad pas pranešėjas uh, rengė šį tekstą ilgai, todėl kad susidurėme su sudėtinga situacija. Uh, Afrikos valstybės, tiksliau visa Afrika, šiuo metu yra be galo svarbus regionas dėl įvairių priežasčių. Ne tik dėl ekonominių sumetimų, kurie aišku visą laiką labai svarbus, e, ypač tiems klausimams, kuriuos šiandien aptarėme, tačiau e, šis regionas labai svarbus ir dėl e, e, socialinio savo svorio, dėl geopolitinių, jei taip galim pasakyti, sumetimų. Dėl šių visų priežasčių ekonominės partnerystės susitarimas tarp Rytų Afrikos bendrijos ir ES valstybių apie ką šiandien kalbame, yra be galo svarbus. Atsiranda tokių papildomų niuansų, tokių, kokių nėra kitose srityse. Ir ponas pranešėjas, ir ponas ministras e, apie juos taip pat kalbėjo. Tai yra kai kurių valstybių e, požiūris į šį susitarimą. Kalbame apie įvairius susitarimus su įvairiomis valstybėmis ir Europos Sąjunga, kalbame apie susitarimus tarp įvairių frakcijų, tarp politinių partne, partijų. O šiandien prieš mūsų akis labai sudėtinga situacija. Esame šacho padėtyje. Be abejonės, Kenija yra viena svarbiausių valstybių Afrikoje, o kalbant apie rytų Afrikos bendriją, tai svarbiausia ir sunku tai pražiūrėti. Tokios valstybės kaip Tanzanija ar Burundis, pavyzdžiui, susiduria su problemomis primant bendrą sprendimą iš esmės, ar ratifikuoti šį susitarimą ar ne. Todėl mes atsidūrė tokiam, tokios, tokioje situacijoje, kurioje turime apsispręsti, kurią kryptimi eisime. Galime laukti eilinio Europos, Sąjungos, Europos tiksliau komisijos sprendimo. Atsiprašau, aš nesigilinsiu į kai kurias detalės, nes pats pranešėjas labai išsamei jas aptarė. Tačiau, e, kalbant apie tą kryptį, ne tik aš, bet ir mano EPP frakcija laikosi pozicijos, kad tokie susitarimai yra išskirtinės vertės. Jie palankiai veiks ne tik ES valstybės, tačiau ir mūsų valstybės partnerės, tas valstybės, kurioms reikalinga vystomoji pagalba, parama, kurios galbūt nespėja aukti, kuriams labai svarbu, kad jų visuomenės būtų paremamos dėl taikos ir gerovės. Todėl mes Turime siekti, kad šis susitarimas būtų pasirašytas kaip galima greičiau. Kaip jau minėjau, yra ir tam tikrų problemų ir labai aiškus terminas, kurie lemia būtent tas, tų problemų gimimą. Aš manau, jog turime pareikalauti, kad Europos komisija suformuluotų labai aiškę poziciją, kaip išspręsti tą problemą tokioje sudėtingoje e, padėtyje. Aš esu įsitikinęs, kad mes norime pasirašyti šį susidarimą, norime, kad jis gyvuotų. Tačiau kita vertus, tokios partnerės kaip pavyzdžiui Kenija Mano supratimu, yra labai svarbi valstybė, auganti valstybė, turinti problemų, tačiau puikiai susidorojanti su tomis problemomis. Kenijos vyriausybė e, imasi visų reikiamų žingsnių, o Tanzanija ir Burundis galbūt stabdo mus nuo e, susitarimo pasirašymo. Tačiau prisiminkime, kas yra tos valstybės. Prisiminkime išimties e, taisyklės. Aš manau, kad kartais nelaimė slypi laimė. Ar tai yra tinkamas pagrindas tam, kad tokie susitarimai lemtų paprastų žmonių gyvenimą draugiškose valstybėse. Tokie susitarimai tiesiogiai veiks žmogaus teisų situaciją. Aš esu įsitikinęs, kad 21 amžyje pati veiksmingiausia, efektyviausia priemonė veikti tose abejotinose valstybėse, kuriuose žmogaus teisės kartais pažeidžiamos, tai yra ekonominio pobūdžio priemonės, jokios kitokios. Visos kitos yra papildomos, fakultatyvios. Mes norėtume, kad kaip įmanoma greičiau šis susitarimas būtų pasirašytas ir tikimės iš komisijos veiksmų. Ačiū. Dėkuoju. Esant D grupės vardu dalim. E, dėkoju. Norėčiau padėkoti ministrui už tai, kad pasisakė mūsų posėdėje šį rytą ir norėčiau padėkoti taip pat Helmutui už jo įžanginę kalbą, kurios metu pristatė e, situaciją regione. Manau, kad visų pirma reikėtų pabrėžti, kad mūsų svarbiausias prioritetas yra sang, politikos nuoseklumas priekybos srityje ir ypač įgyvendinant apie susitarimus. Šis regionas rodo, kad na, šiame regione situacija yra labai sudėtinga ir situacija sudėtinga ir kalbant apie EPA. Tanzanija nusprendė pavėlinti ar atidėti EPA sustarimo pasirašymą ir manau, kad reikėtų dar spręsti daug klausimų. Tai turėtų daryti ir komisija. Aš norėjau, kad Britanija liktų Europos Sąjungoje. Vis dėlto sprendimas palikti Europos Sąjungą darys įtaką ir šiems sustarimams ir jų pusiausvyrai. Į tai reikėtų atsižvelgti. Tai turėtų atsižvelgti DG Trade. Buvo išreikšta abejonių dėl politikos erdvės ir taip toliau. Reikėtų į tuos klausimus atsižvelgti. Dėl Burundžio. Situacija yra tokia sudėtinga. Žmogaus teisės yra nuolatos pažeidžiamos, susidurėma su piknaudžiavimu. Tikrai reikėtų pašalinti šią šalį iš dėrybų. Uh, dėl priekybos, kadangi kotonų 96 straipsnis buvo aktyvuotas, kyla klausimas dėl ekonominės partnerystės susitarimo ilgalaikio pobūdžio. Mes turėtume pasvarstyti apie tai, kaip šis sustarimas bus subalansuotas. Buvo išsakyta daug komentarų dėl ekonominio sustarimo pobūdžio, bet jeigu pažiūrėtume žmogaus teisų situaciją, pamatysime, kad žmogaus teisės, teisų situacija yra sudėtinga, apie tai kalbėjome ir prieš vasaros atostogas, situacija turi būti stebima, situacija sudėtinga Burundija ir štai dėl ko būtina atsižvelgti į žmogaus teisės plėtojant prekybą. Jeigu norime uh, nuoseklumo savo politikoje, tai turime daryti. Dėl to, ką sakė Helmutas, e, tvarusis vystimasis nėra užtikrinamas šiame susitarime. Tai tikrai netitinka tų tikslų, tų ribų, kurias nustatė komisija. Ir tikrai lygis daug žemesnės negu kad ekonominės partnerystės sustarimuose. Į tai turėtume taip pat atsižvelgti. Uh, Norėčiau, komis, kad komisija sureaguotų į vakarų Afrikos bendruomenės problemas. Bet matau, kad tiesiog yra gazdinami, gazdinamas partneris, kuris dalyvauja plėtojant ilgalaikį bendradarbiavimą. Mes diskutuojame apie deleguotusius aktus, bet man rodos, kad požiūris į Keniją ir deleguotusius aktus. Ir Kenijos šalinimas iš patekimo į rinką reglamento iš tiesų yra tik diskusijų apie vakarų Afriką dalis. Turi būti vystomas uh, regioninis, regioninis bendradarbiavimas, integracija tikrai ne. Tinkamas požiūris, pasitelkamas netinkamas požiūris, kuris tiesiog skaido bendruomenę. Reikėtų ieškoti sprendimo. Daug kolegų užsakė savo mintis. Šiame parlamente taip pat lankosi ir Kenijos atstovai. Bet tikrai reikėtų e, dėti pastangas tam, kad Kenija taip pat galėtų dalyvauti prekyboje be muitų ir be kvotų. Komisija turi pasteikti aišku sprendimą. Šalis e, pavėlino dokumento pasirašymą ir norėčiau paraginti komisija atsižvelgti į sustarimo silpniausias pusės, atkreipti dėmesį į jas. Yes būtina atsižvelgti į regiono klausimus ir turėtume pagalvoti ir apie kokį poveikį darys Britanijos jungtinės karalystės pastraukimas iš ES. Reikėtų pagerinti numatytas sąlygas, reikėtų stebėti e, situaciją, tai turėtų daryti piliečių visuomenė. Šis susitarimas skatina uh, politikos nuoseklumą ir vystimasi. Jeigu tai neatsižvelgsime, mūsų prekybos sustarimas nebus geras, mes turime jį gerinti, dėkuoju. Dėkuoju. Ponas Trakulo. Pone pirmininkė, mėly kolegos, tikrai labai svarbu diskutuoti apie susitarimą su Rytų Afrikos partnerėmis šalimis. Norėčiau pasakyti, kad susitarimo tikslai yra svarbus. Tai nėra tik eilinis klasikinis laisvos prekybos susitarimas. Tai yra asimetriškas progresinis sustarimas, kuriuo mes skatiname vystimasi. Būtina nepamiršti šio vaidmens. Ratifikavimo procese yra tam tikrų kliūčių, reikia ieškoti išeities šios aklavietės, reikėtų ieškoti sprendimo Kenijai susitarimas yra palaipsniui įvykdomas ir asimetriškas. Europos Sąjunga atveria savo rinkas AKR šalims, pasitekdama perinamai laikotarpį. Tai yra gera pradžia, vis dėlto reikėtų nuolatos reguliariai stebėti Afrikos rinkos atvirumą ir reikia stebėti, ar pereinamasis laikotarpis yra užtenkamas, ar jau užtenka toms šalims prisitaikyti. To reikia tam, kad šis susitarimas darytų teigiamą poveikį ekonomikai. Antra, susitarimas turėtų skatinti regioninę integraciją rytų Afrikos šalyse. Tai yra svarbu mūsų Afrikos partneriams, nes šios šalys tengiasi sudaryti Afrikos laisvosios prekybos susitarimą ir reikėtų skatinti žemynų integraciją. Trečia, šis, šie susitarimai turėtų būti ekonominiai ir socialinio vystimosi instrumentai. Štai dėl ko atnaujinimo sąlyga numatyta kas penkeri metai, turi prisidėti prie tinkamo tvaraus vystimosi. Susitarimas turėjo būti ambicingesnis žmogaus teisų srityje. Yra tik paminimas kotonų susitarimas. Aš asmeniškai gailiuosi, kad man gaila, kad žmogaus teisų e, klausimas nėra aiškiau pabrėžtas. Šis sąstygio laikotarpis gali neigiamai paveikti Keniją. Kenijai reikėtų daugiau laiko, o Tanzanija ir Uganda taip pat turėtų priimti sprendimą tuo pat metu. Taip pat reikėtų galvoti apie alternatyvų sprendimą, jeigu šalis nepasirašys susitarimo. Kenija neturėtų nukentėti dėl susiklošiusios situacijos, jeigu, tarkim, tos kitos šalis laiku nesureaguos. Dėkoju. Pone Luns, norėjote sureaguoti? Skakela. Dėkoju, kalbėsiu trumpai tikrai neverta sudaryti deleguotojų aktų, rekti deleguotojų aktų Kenijai, bet jeigu komisija to neketina daryti, pabrėžkite tai aiškiai. Tanzanija. E, Tanzanijos klausimas taip pat svarbus ir reikėtų pagalvoti apie Britanijos išstojimo klausimą. Manau, kad e, Negalime teikti, kad e, priežastys e, pavėlinti iš tiesų yra pagristos, kaip kad jau buvo pabrėžta. Reikėtų taip pat pagalvoti ir apie žmogaus teisų nuostatą, ją reikėtų stiprinti. Taryba taip pat turi ratifikuoti tekstą, jį teisiškai pakeitus praėjus metams po šių pakeitimų turėtume raginti kit, kitas šalis veikti greičiau, bet visgi pritarčiau pasiūlytam požiūriui. Mes jau anksčiau uh, susidūrėme su neigiamomis pasiekmėmis, taigi turėtume stengtis šį kartą pasiekti geresnių rezultatų. Arena. Dėkoju, aš nesikartosiu. Nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta, bet manau, kad tikrai labai svarbu kalbėti apie naujos kartos sustarimus su Afrika. Reikėtų pagalvoti ir apie naujus jungtinių tautų įsipareigojimus, tiek kalbant apie tvaraus vystimosi tikslus, tiek apie uh, COP21 tikslus. Mes apie juos dabar nekalbame. Aš suprantu, kad šie susitarimai jau buvo parengti prieš kelis metus, bet manau, kad reikėtų integruoti šiuos naujus duomenis į ataskaitas, į ryšių, pasteikti juos taip pat ir vystant ryšius su Afrika. Gal, reikėtų gal, galvoti ir apie E, situaciją apie laikotarpį po kotonų susitarimo, nes šis susitarimas baigs galioti 21 metais. Mes nežinome, ar kotonų susitarimas darys įtaką mūsų susitarimui. Yra taip pat uh, ir tvaraus vystimos ir stebėjimo e, klausimai, jie nebuvo įtraukti į šį, šias diskusijas. Taip pat, e, kalbant apie laisvos pirkybos susitarimą, reikėtų jį susijęti su PPO. Tai turėtų pabrėžti e, komisija. Dabar labiau yra laikomasi PPO iškeltų sąlygų. Manau, kad reikėtų stengtis už padidinti tą suderinamumą, atitikti ir keturios iš penkių šalių yra mažiau išsivyščiusios šalis ir tik 82 procentai priekybos yra liberalizuoti, o Europoje didesnė dalis liberalizuojama. Jeigu aš kalbu apie Burundį arba e, e, kitas šalis situacija. Ten tikrai blogesnė negu Europoje, nėra pakankamai garantijų priemonių, apsaugos priemonių. Na, o kalbant apie Europos uh, E, Europai kylančius susit... sunkumus pasirašant sutartį, sustarimą su Burundžiu, Burundžiu. Yra viena ataskaita, kurio rašoma, kad per metus 348 aštuoni asmenys buvo e, nužudyti devyniose bendrose kapavietėse buvo palaidota labai daug žmonių. Ir e, reikėtų paklausti, ar būtų galima sudaryti susitarimą, kuris bus sudarytas tik su dviejomis, trijomis šalimis iš Afrikos. Anksčiau buvo kalbama penkias šalis, o dabar kad turime klausti, ar galime tą sutarimą sudaryti tik, tarkim, su viena, dvimis šalimis, kurios pasirašys šį susitarimą. Tai išspręstų Kenijos problemą, galbūt tai išspręstų ir, a, ir Europos problemą ir ne, Europa neturėtų pasirašyti susitarimo su Burundžiu. Bet norėčiau komisiją išduoti dar vieną klausimą. Tai yra Galbūt turėtume galvoti apie B planą. Komisija visada kalbėjo apie bendrųjų tarifų lengvatų sistemos GSP alternatyvą. Galbūt galėtume pasiekti GSP. Ir tokiu atveju Kenija neturėtų atsisakyti vietos regioninės integracijos aspekto, nes uh, tai būtų laisvos prekybos sustarimas tarp Europos ir Kenijos. Kenija galėtų turėti prieigą prie mūsų rinkos ir taip nekiltų kitoms, sunkumų kitoms mažiau išsivyščiusioms valstybėms. Galbūt galėtume pagalvoti ir apie tokį variantą tam, kad Kenijos situacija nebūtų toliau, neliks tokia nestabili kaip dabar. Ačiū, Kristof. Thank you very much. I'd rather be... Aš norėčiau paprašyti jūsų laiko porai minučių. Prieš tai norėtume pasakyti, kad šita situacija yra pakankamai sudėtinga, kadangi čia mes kalbam apie kotnų sutarimą, e, pernimo laikotarpį. Tačiau aš norėčiau paaiškinti visus dalykus nuosekliai. Šiandien ryte mes diskutavome apie tai, dėl ko mes kalbame jau keletą metų. Žinau priežastis, kodėl kai kurios valstybės nepasirašė ir neratikavo sustarimų. Tačiau man labai malonu girdėti, kad Kenija yra nusiteikusi pasirašyti sustarimą. Ir jeigu ji tai padarys, tai didelė problema bus išspręsta, kadangi deleguotose testės aktuose yra numatyta išsaugoti preferencinės nuostatas. Jeigu mes tikimės ir pasitikime, kad Kenija pasirašys susitarimą, ratifikuos, tai tuomet aš pats galėsiu savo paaiškinti, Kitas dalykas, kai kas gali tiesiog pasakyti, kad šitas klausimas yra naujas. Aš puikiai suprantu Kenijos įsipareigojimus. Kita vertus, labai malonu, kad šita diskusija vyksta dabar. Ago, because... Mes e, galbūt e, galėtume kalbėti ir apie penkias ir dvi valstybės iš 12. Iš esmės, aš nenorėčiau, kad būtų vėluojama. Jau 12 metų mes kalbame šiais klausimais ir iš esmės atidėliojame ir atidėliojame sprendimą. Mes nekalbėjome ne tik tai apie B planą, bet mes turime turėti omenyje ir C planą. Svarbu, kad išspręstume visas iškylančias problemas. Turint visą tai omenyje, aš manyčiau, kad reikėtų pagalvoti apie tai, ką pasiūlė Marenas apie šitą GSP. Kitas dalykas, ar 20. No. 27 konvencija bus pasirašyta ar nepasirašyta, tačiau tai ne mūsų rankose. Jeigu tai bus padaryta, tai aš manyčiau, kad problemų nebeliktų. Kitas dalykas, aš tada suprasčiau, kodėl mes tai darome dabar, o ne keletą mėnesių anksčiau. Sanda, gal jūs aiškiai pasakytumėte, suformuoti aiškiai žinę Kenijos atstovams, kaip situacija atrodytų jeigu Kenija pasirašytų susitarimą, ar iš tikrųjų problema būtų išspręsta, kaip minėjo Kristof, Kristof Fielner, ir ar iš tikrųjų būtų galima užsitikrinti Kenijai neribotą bemuitinę prieigą prie ES e, rinkos. Dėkuoju. Norėčiau padėkoti ministrui už tai, kad jis atvyko ir labai e, aiškiai išreiškė savo šalies ketinimą pasirašyti susitarimą. Dėkuoju Jums už tą ryštą, tuo labiau, kad mes siekiame stiprinti mūsų mm, bendradarbiavimo ryšius ir mes esame suinteresuoti, kad ES pilietinė visuomenė pakeistų savo nuomonę mes turėtume pasakyti, kad ir toliau regioninis susitarimas mums yra prioritetinis. Tačiau, kaip jau buvo pasakyta, teisiškai vertinant e, rytų Afrikos valstybės prekybos ministrų lygmenių nutarė pasirašyti susitarimą, teisiškai vertinant Jeigu Kenija pasirašys ir ratifikuos susitarimą, nereikš, kad visa Rytų e, Afrikos valstybių grupė turės kokio nors e, poveikį. Aš norėčiau padėkoti labai nuoširdžiai Helmutui Šolcui, kadangi jis atliko tikrai objektyvų vertinimą, parengė išsamų pristatymą. Tai ir jame kalbama apie visus EPA susitarimus ir daro tinkamas nuorodas, kalba apie tvarų vystimąsi, taip pat kalba apie e, nuostatą dėl sustarimo neįgyvendinimo ir taip toliau. Taigi Ir taip pat jisai susiję šiuos tarimus su kotonų darybomis, todėl aš esu įsitikinusi, kaip ir anksčiau, kad šitos nuostados suteikia ES galimybę pasigilinti į žmogaus teisų užtikrinimo klausimus visame regione. Komisija šiek tiek abejoja dėl GSP ir nebūtinai teikia pirmenybę GSP. Plus. Kai kalbame apie GSP, plus, reikėtų ko gero jau būti pradėjus sustarimo taikymą, todėl mes neturėtume mm, kažkaip iš anksto galvoti, kad EPA nepasiteisins. Taigi, manyčiau, kad labai svarbu valstybėms e, sutelkti dėmesį į EPA, o ne į GSP. Tuo labiau ne į GSP. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad šitas sustarimas būtų su liberalizuotų regionų. 65 procentai apyvartos tenka lyginant su nuliu skaičiuojant e, MFN. Taigi reikėtų pagalvoti apie šitas prekybos apimtis, jos yra įveikiamos, dar nereikėtų pamiršti moratoriumo nuo 7 iki 12 metų, taigi įgyvendinimui mes kalbame apie 25 metus, taigi 2043 metai galėtų būti tas galutinis terminas, iki kurio reikėtų įgyvenimus sustarimus ir liberalizuoti rinkas. Vystomasis bendradarbiavimas e, yra numatytas taip pat atskirame sustarimo skyriuje, tačiau šitas klausimas turėtų būti aptariamas kartu su neįgyvendinimo nuostata. Jis apima infrastruktūrą, ir juo siekiama užtikrinti tolesnius procesus Rytų Afrikoje, kuriant e, didelio masto arba didelės traukos e, ekonominius centrus. Taigi mes turime ir toliau laikytis nuoseklios politikos taikomos besivystančioms valstybėms. Mes ir toliau laikomis nuostatos, kad reikėtų siekti regionio susitarimo ir, žinoma, tai atsispindi ir Kenijos ministro pasisakymė. Ir galiausiai, jeigu mes grįžtume prie klausimo, kaip išvengti sutrikimų, manyčiau, kad Keniją reikėtų išsaugoti DEMAR kontekste. O kalbant apie ratifikavimą, reikėtų vis dėlto galvoti apie regioninį sprendimą. Mums reikalingos visos šios regionų valstybės. Slot, Helmut. Uh, you have a question? Uh, just, just to see, what, what's, <laughs> because it was actually a question. Nežinau, ar gerai supratau klausimą. Jei Kenija pasirašys ir ratifikuos e, tą susitarimą pagal deleguotusius teisės aktus, jei jie padarys tai, ką pasakys, tai jokių problemų nebus. Taip? Taip, remiantis Demar. Tuomet liksime Demar, taip? Daniel. Turime išsiaiškinti, nes ryte jau kalbėjome apie tai, kai kurie nariai turėjo nuogastavimų dėl Kenijos. Ir tie nuogastavimai bus išsklaidyti per deleguotusius teisės aktus. Taip? Taip, deleguotieji teisės aktai ir sprendžia tą problemą. Mes rengėme deleguotusius teisės aktus atsižvelgdami į pasikeitusią situaciją ir būtent Kenijos atveju aišku tai, kad 2014 metų ekonominio bendradarbiavimo susitarimo ratifikavimas reiškia, kad ji Kenija liks demar. Mes nekalbame apie e, dramblio kaulo krantą ar ganą ar kitą. Demar yra visai kita priemonė. Norėjau tiesiog e, įsitikinti, kad e, tai reiškia, kad mes pasirašysime ir ratifikuosime sustarimą, bet jis nebus įgyvendintas, todėl kad kiti, kitos keturios šalys nepasirašys to sustarimo, jūs turėsite prieigą prie rinkos, bet tas sustarimas nebus veiksmingas, jis neveiks. Tai turite omenyje. Jeigu mes esame tikri, kad kitos keturios šalis neratifikuos sustarimo, ratifikuos tik viena šalis, taigi tas sustarimas neįsigalios. Tam, kad sustarimas įsigaliotų, reikia penkių šalių ratifikavimo Tai buvo nuspręsta pirminių darybų metu. Tik viena šalis ratifikuos susitarimą, na tai reikia pasakyti ir kitoms šalims Afrikoje, ypač vakarų Afrikos šalims. Taigi prieiga į rinką atsiras, jeigu pasirašys ir tik viena šalis. Manau, kad tai gali būti labai svarbu Afrikai, e, Kenijai. Jums leidus pakartosiu, mes turėjome omenyje skirtingą skirtingų valstybių specifiką. Nuoroda į vakarų Afriką yra visiškai netinkama, nes e, jau Kenija neturėjo tarpinio ekonominio bendradarbiavimo sustarimo ir tas palyginimas yra visiškai netinkamas. Antra, PPO atitikimas DEMAR yra visiškai užtikrintas ir mes tai kartojame, mes norime e, PPO taisyklės atitinkančių ryšių su Afrikos valstybėmis. Ir mes dabar pasieksime tik tai tai, kad tik vienai valstybei bus taikomos DEMAR priemonės SADEK. Uh, E, bus susitarime. Tanzanija gal dabar dar turi apsispręsti, tačiau manau, kad ateis laikas, kai ji pasirašys ir ratifikuos. Aš e, kalbėdama apie SADEK turiu pabrėžti, kad e, mes jau turime tų visų valstybių ratifikavimą kalbu tik apie tą susitarimą, kuris dar turės būti pasirašytas ir ratifikuotas. Pirmininkui leidus dar noriu pasakyti, kad e, ekonominio bendradarbiavimo susitarimų įgyvendinimo periodas yra labai ilgas. Ganos arba dramblio kaulo, kaulo kranto pasirengimas trunka ilgai, todėl kad tas tikrasis įgyvendinimas e, truks galbūt dešimtmetį. Aš esu už tikra, kad per šį laikotarpį mes tikrai pasirašysime susitarimą. Taigi tas procesas yra ilgas, dinamiškas ir leiskite mums atsižvelgti į skirtingą besikeičiančią situaciją. Ekonominio bendradarbiavimo susitarimai nėra kažkoks modelis, kuris e, pagal tą patį kurpalių taikomas visoms valstybėms. Mes atsižvelgėme į Kenijos situaciją. Jie turi savo institucijas, kurios teikia leidimus ir jie gali patys pasirašyti. Kenija gali pati pasirašyti, jai nereikia leidimo, kurį teiktume mes. Pati Kenija priima sprendimą. Aš norėčiau išvengti be, bet kokių lyginimų pats ženklas yra EPA, ekonominio bendradarbiavimo susitarimas, tačiau jis nevienodai e, yra interpretuojamas. Atleiskite, ministre, ar galėtumėte e, pasakyti tikslės datas, kada planuojama pasirašyti ir ratifikuoti. Rugsėjis buvo jūsų minimas, patikslinkite. Pone pirmininkė, dėkoju norėtume pasirašyti susitarimą rytoj ryte. Toks mūsų grafikas. Aš tikrai ne, negryšiu į Keniją nepasirašęs. O kalbant apie ratifikavimo procedūrą, e, vakar e, mes sutarėme, kad parlamentas e, nutrauks laikinai savo veiklą rytoj. Taigi, kalbant apie tą, tuos terminus, e, e, parlamentas vėl tęs savo darbą nuo spalio antros dienos. Taigi, pačios datos savotiškos, tačiau mes ne norime net dienos prarasti be patekimo į rinką, todėl kad jei taip nutiks, tai mūsų įmonės nukentės. Įsipareigojimas pasirašyti yra ir remiantis parlamento darbo tvarkos taisyklėmis mes stengsimės pasirašyti ir ratifikuoti kaip galima greičiau imsimės visų reikiamų priemonių. E, Kenijos vyriausybė jau įsipareigojusi ratifikuoti. Ačiū, ministrė Helmut. Noriu padėkoti ministrui ir visiems kolegoms dalyvavusiems labai įdomiose diskusijose. Aš dabar nematau jokių priežasčių, dėl kurių reikėtų nepasirašyti rytoj. Uh, deleguotųjų teisės aktų tiek vieniai, tiek e, kitoms valstybėms. Aš e, manau, kad mes ir toliau turime atsižvelgti į svarbius, specifinius e, kiekvienai šaliai būdingus aspektus. Turime žiūrėti, kokia padėtis yra ten ir Galina jau kalbėjo, kad net kai kurie regiono aspektai bus įtraukti į Afrikos strategiją ir jie turės tapti gairėmis vystant bendradarbiavimą su Afrikos valstybėmis O kalbant apie komisijos pastabas, turiu pasakyti, kad mes aišku turime išlaikyti glaudų ryšį su kitomis keturiomis valstybėmis, suprasti, kokia jų pažanga, stiprinti ekonominį bendradarbiavimą, užtikrinti tvarų vystimasi ir suteikti toms valstybėms pasiekti socialinės ir ekonominės pažangos. Kalbant apie šiandienos debatus ir terminus, aš pasižiūrėsiu, kaip protingiausia būtų pasielgti. Uh, Ačiū. Šį darbo atvarkės punktą baigiame. Pereisime prie 12 darbo atvarkės e, punkto. Tai vėlgi diskusija dėl ekonominės partnerystės susitarimo tarp Europos bendrijos ir Ganos. Laiko liko nedaug, suteiksiu žodį ponui Fielneriui. Ačiū, kalbėsiu trumpai, nes jau daug kalbėjome apie ekonominės partnerystės susitarimus. 2000, 2008 metais buvo baigtos darybos dėl šio sustarimo, Gana dabar pasirašė ir ratifikuoja. E, Gana patenka į regioninio e, bendradarbiavimo e, rėmus ir manau, kad laikantis mar terminų Gana galėtų ratifikuoti šį susitarimą iki spalio mėnesio. Tai teikia vilties. Mes norime, kad Gana pasirašytų šį tarpinį susitarimą, todėl kad jis dar nėra toks geras, kad užtikrintų tinkamą e, regioninį bendradarbiavimą. Pats tarpinis susitarimas užtikrina visiškai laisvą e, prieigą prie ES rinkų be muitų ir be kvotų. Gana liberalizavo savo rinką ir atliko kitus įsipareigojimus. Mes tikimės, kad regionas ir toliau laikysi savo įsipareigojimų ir šis sustarimas bus įgyvendinamas. Aš suprantu, kad esama įvairių specifinių aspektų, tačiau Gana pasirinko būtent šį variantą ir mes turime pirmiausia atsižvelgti į tai, kas buvo susitarta dėl šio tarpinio susitarimo, o spalio pirmą dieną e, visos ECOAS valstybės šalis turės pasirašyti šį sutarimą. Ačiū. Ačiū, Džut. Um, well. Dėkoju. Na, aš manau, kad po visų šių diskusijų yra tikrai sunku padaryti išvadą, kad a, a, e, Ganos atveju spaudimas nedavė rezultatų. Gana ir Dramblio kaulo krantas sureagavo į grasinimus iš komisijos pusės. Buvo teigiama, kad jos praras prieigą prie rinkos ir prieš dešimt metų ekonomikos situacija buvo visiškai kitokia. Manau, kad tikrai reikėtų nepamiršti ir ankstesnių diskusijų apie Keniją ir apie Rytų Afrikos bendryją. Situacija skiriasi, yra skirtingai žiūrima į šalis, į šalių patekimą į rinką ir lengvatas. Uh, nes du EPA susitarimai nebuvo galutinai patvirtinti ir ratifikuoti visose šalyse. Mano manimu, tai yra nesažiningas požiūris. Jeigu pažiūrėsime šį tarpinį e pasustarimą, jis tikrai pasenęs, nesubalansuotas ir tikrai neatspindi esamos situacijos. Jeigu pažiūrėtumėte į tarifų panaikinimo schemą tarpinėme EPA, jis labai skiriasi nuo 14 metų epus. Ir tai reikš, kad skirtumas, skirtumai tik didėjęs ekos e, zonoje. Mes pakenksime regioniniam integravimui, integravimuisi, nors tai buvo ES tikslas, užtikrinant mūsų atitikimą PPO standartams nebuvo pakankamai ryšių, sąsajų su kotonų susitarimu. Komisija gali teikti, teigia, kad ECOAS EPA pakeis šį tarpinį susitarimą. Aš džiaugiuosi entuzijazmo ir optimizmo politikoje, bet um, reikėtų būti realistiškiams. Nemanau, kad ECOAS EPA tikrai bus ratifikuotas uh, ateit, artimoje ateityje. Nigerijoje ir kitur situacija yra sudėtinga. Ten tai nėra svarbiausias prioritetas šiuo metu Nigerijoje yra kitų svarbesnių prioritetų komisija neturi pakankamai svertinio poveikio Nigerijoje, Nigerijos vyriausybei. Ir manau, kad kaip kad ir kažkas iš mano kolegų sakė, reikėtų įsiklausyti į lyderių, regioninių lyderių žodžius. Labai svarbu, kad mes išklausėme ir Kenijos ministro žodžius. Ganos e, prekybos ministras teigė, kad 400 milijonų eurų e, muitai galėtų padidėti, jeigu šis sustarimas nebus patvirtintas. E, tai matome, kad tikrai gazdinimai padarė poveikį užtikrinant patekimą į rinką. Na ir pabaigai. Manau, kad labai svarbu pabrėžti, kad šie tarpiniai susitarimai buvo pasirašyti pakenkiant regioniniai integracijai ir politikos nuoseklumui reikėtų nepamiršti ir kitų kaimininių Afrikos valstybių. Pažiūrėkime į Rytų Afriką. Rytų Afrikoje tokie sustarimai padarė didelę įtaką regioniniam vystimuisi ir mūsų šiuo, šiuo metu vykdoma veikla tik kuria naujus barjerus, tai netitinka komisijos tikslams vystimos ir ekonominės partnerystės susitarimų srityje. Ponas Luns. Dėkuoju, aš taip pat kalbėsiu trumpai. EKR pritarė tarpiniam sustarimui, bet kaip minėjo EPP frakcija, mes taip pat norėjome regioninio sustarimo, norėtume siekti jo. Kaip jau minėjo kiti kolegos, aš pritariu tam, ką minėjo kiti kolegos. Taip pat norėčiau pasakyti dėl Nigerijos. Komisija galbūt galėtų pateikti informacijos apie šią šalį. Kodėl Nigerija negalėjo pasirašyti šio sustarimo? Ar tai buvo dėl naujai išrinktos valdžios? Valdžia tiesiog e, pritrūko valios. Kokia, koks bus šios, kokia bus šio sustarimo situacija? Ar jis nebus pasirašytas, ar problema bus išspręsta? Kaip padarysite, kad jis būtų pasirašytas? Na ir kadangi diskutuojame apie Ganą, Na ir norėčiau paklausti, kokia bus tų tarpinių sustarimų su Gana ir Dramblių kaulo krantų situacija. Helmut. Here, uh, make... Mūsų šešėlino pranešėjo nėra, bet norėčiau pasakyti dar kai ką. Ne iki galo, man ne iki galo aišku, kodėl Gana ėmėsi šio tarpinio sustarimo, nes jis visiškai kitoks e, negu nes jo tarifų, tarifai yra visiškai kitokie negu kad EPA susitarime. Ta regioninė sistema neta pati, kaip kad sistema, dėl kurios buvo sustarta 2007 metais. Štai dėl ko ratifikavimas ir e, laikinas tarpinio EPA susitarimo ratifikavimas tikrai gali pakengti bedradarbiavimui. Kodėl Ganai nereikėtų taikyti tas pačios procedūros kaip kad Kenijai? taip tiesiog išliktų, išliktų ir ši šalis Damar kontekste. Dramblio kaulo krantui yra taikomos, taikomas tarifų sumažinimas, o Ganai, su Gana elgiamas visiškai kitaip. Taigi, regioniniam bendradarbiavimui gali būti pakengta. Na ir dar žiūrint iš politinės perspektyvos. Pažiūrėkite į ekos šalis, pavyzdžiui, į Malį. Kokia yra šios šalies situacija? Mūsų spaudi... Ar tikrai mūsų spaudimas skatina vystimasi toje šalyje? Toje šalyje situacija yra sudėtinga ir tam tikri asmenys pasinaudoja susiklošę situaciją savo tikslams. Mes e, kalbame, pavyzdžiui, apie brandolinės pramonės e, gynimą Malį ir taip toliau. Kyla pavojus iš tam tikrų islamistinių grupuočių. Taigi politinė, politinio ir ekonominio socialinio vystimo situacija toje šalyje yra sudėtinga. Uh, o mes kalbame tik apie priekybos aspektus. Dėkoju. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai už techninį klausimą. Jūs kalbėjote apie skirtingus tarifus. Atsakau, kad e, pasiūlymas yra tas pats visoms valstybėms. Tiesiog galėčiau pakalbėti apie A kategorijos prekes. Jeigu jūs norėtumėte konkretaus techninio paaiškinimo, tai galėčiau pasakyti, kad įgyvendant šitos sustarimus ECOAS ir EPA yra vienodi. Tačiau jūs žinote, kad skirtingų tempų yra pritaikyti taikomi muitai arba be muitinis režimas atskiruoms kategorijoms, pavyzdžiui, 2007 kategorijos gaminiams. Tik reikia turėti nu, omenyje, kad tai yra tik tai techniniai įgyvendinimo aspektai. Dar norėčiau pasakyti, kad reikia turėti omenyje, jog Ganos ekonomika diversifikuojama, yra kuriami aukštesnės kokybės gaminius. Ir žinoma, jeigu Gana nu nori išlikti konkurencinga, ji turėtų taikyti tam tikras preferencijas, kurti papildomąją vertę e, e, visos Afrikos gaminių kontekste kita vertus Gana yra eksporto valstybėje ir mes negalime tiesiog pasirinkti tam tikrų bendradarbiavimo sričių, tiesiog šitos valstybės pasirinkimas yra svarbesnis. Ir mes tiesiog nenorime spausti, kad būtų pasirašyti preferencinės prekybos susitarimai. Diskusijos vyksta, nežiūrint to, kad yra suformuoluoto tai kai kurie prioritetai, tačiau prekybos ministras visa vyriausybė yra nusiteikę skatinti prekybą ir mes tiesiog norėtume, kad Gana pati e, susiorganizuotų ir kad šitas procesas vyktų, taip sakant, iš vidaus, kad Nigerija pati galvotų apie savo ateitį ir mes, pavyzdžiui, galvojame apie naftą kaip vienintelę prekę, kurios tikriausiai nepakaktų. Gana nuo 2007 metų laukia netgi nuo šeštųjų metų laukia, kadangi Gana suprato, kad į regioninį bendradarbiavimo susitarimą nepateks, todėl sutiko su laikinu susitarimu ir pasirašė. Ir ratifikacija dar netlikta iki pat šiol, tačiau investuotojai susiduria su daug palankesnė situacija, kadangi žino, kad ne, negalima tikėtis kokių nors staigių pokyčių. Pranešėjas teisingai pastebėjo, kad laikinas sutarimas yra geresnis susitarimas. Kita vertus, kilmės taisyklės irgi yra labai svarbios susitarime. Be to aš norėčiau pabrėžti, kad situacija palaipsniui kinta ir šito susitarimo įgyvendinimas, turint omenyje pradžios tarifos nuostatas, nepakenks viso regionų raidai ir mes galėsime užtikrinti vis didesnę regiono konvergenciją. Gana pasirinko tokią priemonę, už kurią pasisakė jau septintaisiais metais. Tačiau nuo to laiko nieko nepasikeitė. Mes dabar tikimės pokyčių, kadangi 2007 metais nebuvome susitarę dėl bendrų išorės tarifų, o šiandien tokie jau yra numatyti, o tai reiškia, kad dabar jau uh, EPA yra daug reikšmingesnis, prasmingesnis. Tuo metu tokio sutarimo nebuvo dėl išorės bendro tarifo, šiandien tai yra egzistuoja ir tai reiškia, kad Gana galės labiau integruotis į EPA procesus. Felnau, ačiū. Norėčiau sutikti su jūsų mintimis dėl problemų. Tačiau problemų yra pačiame susitarime. Reikėtų pagalvoti apie tai, dėl ko buvo susitarta pasirašant susitarimą. Laikinas susitarimas iš tikrųjų užtikrino daugiau saugumo partneriams, daugiau tikrumo Ir aš puikiai suprantu, kad Gana ir norėtų eiti šiuo keliu ir naudotis šiuo saugikliu. Kai kalbame apie riziką ir, ir baimės, žinoma, mes šiek tiek darome spaudimo. Reikia prisiminti, kad Demar turėtų nustoti galioti. Parlamentas, be kitako ir jūsų frakcija, aš juk dėrėjusi su jūsų kaimynam. Ir mes susitarėme, kad mes turime turėti omenyje visą žemyną ir dabar turime pagalvoti, kaip pragmatiškai padėti kiekvienai atskirai valstybei. Mes juk to susitarėme. Aptarnėjome Kenijos klausimą, Ir aš tikiuosi, nors jūs sakote, kad mes čia e, tiesiog šantažuojame, vis dėlto mes turime suprasti, kad šitas saugumo tinklas buvo sukurtas valstybėms šiame regione, be kitako ir Ganai. Ir mes juk sutarėme, kad uh, Uh, Stiprinsime visą žemyną. Kai Sezina iš tarybos atvyks, pratęsime diskusiją šio klausimu, o dabar baigiame šio posėdžio viešąją dalį, o po to perėsime prie uždaros posėdžio dalies koordinatorių.